Prancūzijos Respublikos institucijos man pranešė, jog ponas Thierry Cornije ir ponia Patricija Lalonde yra išrenkami parlamento nariais ir pakeis atitinkamai ponę Silvį Gular ir ponę Mariją Dusarnez nuo gegužės 18 dienos. Parlamentas priima domen jų išrinkimą, sveikina naujosius kolegas ir primena jiems, jog jie galės naudotis visomis teisėmis numatytomis darbo tvarkos taisyklėse.